Ačiū pirmininkė. Bandžiau spręsti techninės problemas, tai neišgirdau, kad sutikite man žodį, tikiuosi dėl to nepiksite. Aš manau, kad šis pasiūlymas yra pakankamai svarbus e, visiems suinteresuotiems subjektams siekiama supaprastinti motorinių transporto priemonių pervežimą iš vienos valstybės narės į kitą, jeigu pirmoje jos jau buvo įregistruotos Pagrindinis komitetas čia yra IMKO, nežinome, koks yra balsavimo tvarkaraštis IMKO komitete, tačiau pasinaudojame progą ir laiku savo komiteto vardu parinkėme nuomonę. Aš e, išskyriau čia keletą aspektų nuomonė, apie kuriuos išsameu norėsiu pakalbėti, nors kaip tai dėmesį į tai, kad iki lapkričio šeštosios turime galimybę renkti ir teikti pataisas ir galėsime diskutuoti pradžioje, tačiau norėčiau trumpai paminėti svarbiausius šio reglamento tikslus ir trumpai dar išanalizuosiu svarbiausius komisijos pasiūlymo aspektus, kurie mūsų nuomonė turėtų labiausiai e, atsispindėti mūsų komiteto rengiamoje nuomonė. Kalbant apie tikslus, jais siekiama ES užtikrinti laisvą motorinių transporto priemonių judėjimą, jeigu jos jau yra įregistruotos vienoje valstybėje narėje, tai yra svarbu naudotiems automobiliams įsigijamiems kitose valstybėse narėse, tai yra svarbu persikelintiems gyventi į kitą šalį asmenims, tai yra e, taip pat svarbu pensininkams, kurie kelis mėnesius e, gyvena tam tikrą laikotarpį kitoje šalyje nei savo gimtoje, nori pasiimti kartu su savimi savo automobilį. E, Šiuose sritise siūloma taikyti supaprastintas taisyklės, siekiant sumažinti administracinę naštą ir išlaidas, kad jos taptų minimalios. Komisijos teigimu būtų e, tokiu būdu sutaupyta pusantro milijardo eurų per metus administracinių išlaidų. Tai yra suprantama, nes jei panagrinėtume e, tą E, administracinį ciklą ir išlaidas valstybėse narėse, <clears throat> siekiant e, registruoti įsigytą automobilį, tai e, tą pačią procedūrą administracinę reikia kartoti ir kitoje šalyje, nepaisant to, kad vienoje jis jau yra įregistruotas, mes vajomis principų vieną kartą registruota, reiškia įregistruota visur ir visam laikui, toks yra pagrindinis tikslas. Taip pat siekiame, kad būtų užkertamas kelias registracijos liūdėjimų klastojimui ir vagystėms, tai yra nepakankamai uh, plataus masto užsienimas nusikaltėlių tarpe. Penktame straipsnėje kalbama apie sąlygas, e, kuriams esant atskirose valstybėse narėse galima atsisakyti ir registruoti motorinę transporto priemonę e, valstybėse narėse. Iš šeštojo konstruojamo dalyje apie tai kalbama taip pat plačiau. Komisijos e, pasiūlyme siekiama remtis įprastinė gyvenamąją vietą transporto priemonės savininko arba turėtojo. Reiškia, kad e, konkrečiai apibrėžiama, kas yra įprastinė gyvenamoji vieta, kuria turėtų būti registruojama transporto priemonė. Apie tai kalbama trečiame straipsnėje. Taip pat komisija savo pasiūlyme siūlo nustatyti vienodą laikotarpį, e, per kurį šalyje, kurioje yra įprasta asmens gyvenama vieta, turi būti registruota transporto priemonė. Trumpiausias laikotarpis e, yra Danijoje, per dvi savaitės e, reikia registruoti motorinė transporto priemonė. Belgijoje galioja šešių mėnesių taisyklė, kuri čia yra siūloma, kitose valstybėse e, yra ir kitokių laikotarpių. Manau, kad svarbu nustatyti nei per ilgą, nei per trumpą visiems priimtiną laikotarpį, siekiant išvengti piknaužiavimo. Šis pasiūlymas argumentuojamas ketvirtajame straipsnėje. Taip pat svarbus klausimas yra elektroninių informacijų mainai tarp registracijos įstaigų. Septintasis straipsnis tai yra labai svarbus aspektas, nes be elektroninių duomenų pasikeitimo tarp registracijos tarnybų supaprastinta tvarka negalėtų būti taikoma ir kaip bus užtikrinta, kad laikomas duomenų apsaugos standartų ir kad e, transporto priemonių registravimo įmonės laikosi atitinkamų taisyklių, aš nematau čia jokių problemų. Abipusis e, techninių registracijos dokumentų pripažinimas, net jeigu valstybėse narėse taikomos skirtingos registracijos ir techninių reikalavimų tvarkos. <clears throat> Komisijos pasiūlyme siekiama abipusio dokumentų pripažinimo. Taip pat komisijos pasiūlyme nustatoma laikinoji registracijos tvarka, perkeliant automobilius iš vienos valstybės į kitą. Tai šeštasis straipsnis, čia įstaikomas transporto priemonėms E, įsigyjamoms vienoje valstybėje narėje ir pervežamoms į kitą. Taip pat 8 straipsnėje atitinkamos nuostatos yra e, siūlomos pervežimos transporto priemonių per sieną. Galiu vertinti komisijos pasiūlymą kaip pakankamai praktinį. Juo iš tiesų dabar galiojantį tvarką yra supaprastinama, manau, kad tie tikslai, kuriuos minėjau, gyvendinus komisijos pasiūlymą būtų pasiekti. Savo nuomonėje aš e, ne tiek bandau koreguoti komisijos pasiūlymą, kiek e, labiau patikslinti, pabrėžti kai kurios aspektus, kurios mano nuomonė buvo būtina pabrėžti arba patikslinti savo nuomonėje Pirmiausiai palankiai vertinu komisijos rodomos pastangas sumažinti administracinę naštą, jos apimtis ir atitinkamai sumažinti administracinės išlaidas, siekiant paprastesnės ir pigesnės registracijos procedūros. Antras aspektas Aš pasinaudojau mūsų nuomonėje pirmininko Brian Simpson rengtų pranešimų ir anksčiau ir e, dėl 20 pagrindinių tikslų, e, kuriuos aš įtraukiu į pirmą ir antrą priedus. Trečiasis aspektas savo nuomonėje, esu tvirtai tuo įsitikinęs, turėtume susitelkti ties procedūros supaprastinimu kartu nepamirždami būtinybės užtikrinti kelių transporto saugumą. Manau, kad nebūtų prasminga statyti naujas kliūtis arba dar sudėtingės taisyklės tvirtinti, kadangi valstybės narės ir taip galioja skirtingos taisyklės, mes turėtume apsiriboti šiuo komisijos pasiūlymu, kurio bendroji tvarka iš tiesų yra supaprastinama, nes jeigu bus pateikiama 200 pakeitimų, tai veikiausiai šimte iš jų bus siūloma tą tvarką padaryti sudėtingesnį, todėl aš prašau šešėlių pranešėjų ir kolegų apsiriboti savo pakeitimuose tuo, tais pasiūlymais, kurie, e, kuris būtų supaprastinamas bendroji tvarka ir kurie būtų naudingi piliečiams. Kitas aspektas - būtinybė laikytis e, nuoseklios pozicijos, e, kuri atitiktų taip pat kelių transporto saugumo teisės aktų nuostatas tam, kad šio pasiūlymo nebūtų sumažinamas kelių transporto saugumas visose valstybėse narėse, tačiau tam būtina įgyvendinti e, kelių transporto saugumo paketą. E, ir jei vienoje valstybėje narėje įregistruota transporto priemonė laikantis visų techninių reikalavimų ir patikros taisyklių, tai e, tam, kad jos nereiktų dar kartą registruoti kitą valstybę narę, tai būtina e, visose laikytis aukštų e, kelių transporto saugos standartų. Penktame pakeitime atkreipiu dėmesį dar į tai, kad teisėtas registracijos dokumentų turėtojas tai nebūtinai turi būti teisiškai tas pats asmo, kaip tos, trans, kaip tos transportos priemonės savininkas, įsivaizduokime, išperkamai automobilių nuoma, kuomet e, išperkamosios e, nuomos atveju automobilio savininkas yra kitas asmo, ne jo turėtojas, kuris jo naudojasi. Kitas dalykas susijęs su duomenų apsaugos standartų e, laikymuose, keičiantis duomenimis, dėkoju E, duomenų apsaugos ombudsmenui už jo patiktus konkrečius pasiūlymus, kuriuos įtraukiau į savo teikiamus pakeitimus. Paskutinis pastebėjimas susijęs su tuo, kad e, e, kalbant apie prekybininkų registraciją, turi ir toliau galioti nacionalinėse valstybėse taikoma tvarka tik e, tarptautiniu mastu veikiančių sistemų atveju galbūt reikėtų kištis, tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie e, valstybės narėse galiojančią tvarką ir automobilių registracijos numerių formas ir išdavimus, tai e, ženklimas neturėtų kisti. Na, paskutiniu klausimu, aišku, reikia pasitelkti deleguotus teisės aktus, jeigu nustatyti atinkamus teisinius standartus, galbūt galėtų kilti ginčių dėl e, registravimo laikotarpio, apie tai minėjau, ar komisija siūlo numatyti šešių mėnesių laikotarpį, aš jį palikau, tačiau šiuo klausimu būtų galima diskutuoti, ar būtų prasminga, nežinau. Ir dar vienas aspektas susijęs su klausimu komisijai dėl penktojo straipsnio, kuriame teigiama, kad galima atsisakyti registravimo institucijoms arba įmonėms išduoti registracijos liūdimą esant tam tikroms sąlygoms ir paskutinė sąlyga, pavyzdžiui, yra susijusi su uh, pasibaigusiu techninės apžiūros laikotarpiu, tai yra akivaizdu, tačiau klausimas, uh, kokios būtų tokio veiksmo uh, pasiekmes ir padariniai, pavyzdžiui, jeigu užsienį įsigytas automobilis, jam <clears throat> pasibaigė techninės apžiūros laikotarpis, tai ar jį reiktų gražinti į tą šalį, kuriai įsigytas buvo automobilis arba transporto priemonė atlikti techninę apžiūrą ir vėl gabenti į registracijos šalį. Taigi čia reikėtų išsiaiškinti įvairius techninius aspektus. Aš manau, kad gražinti automobilį į, į jo įsigijimo šalį būtų tikrai nelabai protinga. Gal komisija galėtų pateikti atsakymą šį klausimą. Baigdamas noriu padėkoti šešiems pranešėjams. Še sustikime su jais, aš jau atkreipiu dėmesį į man svarbus e, klausimus ir aspektus. Aš prašau e, stengtis apsiriboti tik transporto e, susisiekimo sektoriui svarbiais klausimais teikiant pakeitimus ir susilaikyti nuo pakeitimų, kuris būtų įnešama daugiau sumaišties į bendrą patį. Manau, kad šiuo atveju galioja principas, kuo mažiau, tuo geriau. Ačiū ponai Parnios teikiamas žodis. Ačiū ponai pirmininkai, mėly kolegos. Šiuo reglamentu dėl e, transporto priemonių registracijos supaprastinimo e, tvarkos bandoma reaguoti į e, piliečiams ES kylančias problemas, taip pat ir įmonėms e, bendrosios rinkos veikimo kontekste. Norėčiau konstatuoti, kad e, papildomo e, registravimo problema yra pakankamai nedidelio masto ir privatiems asmenims didelių problemų nekelia kadangi mm, ilgą laiką registracija yra privaloma valstybėse narėse ir ta pakartotinė registracija vykdoma remiantis atitinkamomis e, direktyvos 1999 e, 37 <clears throat> Tai bandoma šio pasiūlymo komisijos e, pagerinti padėtį bendroje rinkoje. Balandžio mėnesį komisija patikė atitinkamą pasiūlymą e, siekiant e, motorinių transporto priemonių registracijos tvarką Europoje supaprastinti, kadangi egzistuojantis skirtumai tarp valstybių narių dabar turėtų būti sumažinami šia, e, šio naujų pasiūlymų. E, vienas iš tokių dalykų yra susijęs su techninės apžiūros e, tvarka, kadangi yra valstybės narėse skirtinga, todėl jas reikėtų peržiūrėti galiojančius teisės aktus ir todėl reikėtų valstybės narėse pateikti nemažai įstatymų ir siekiant uh, uh, didesnės darnos administracinių požiūrį, aš pageidaučiau, kad dabartinis reglamento e, pasiūlymo peržiūrimas e, būtų vykdomas e, po to, kai bus atitinkamai peržiūrėta mano minėta direktyva 1999-37-2020 metų balandžio mėnesio susijusiu su e, motorinio transporto priemonė techninė apžiūra. Kokia yra mūsų pozicija, ponė pirmininkė ir mėly kolegos? Thank you for liberals, Mr. Dibaka. pirmininkė. Aš visuomet džiaugiuosi, kai yra siūloma supaprastinti ką nors, ypač kalbant apie tarpvalstybinę veiklą ir jos palengvinimą Europoje. Tačiau vis tik norėčiau pasakyti, kad man abejonių nuo pat pradžių kelia toksai dalykas. Mes turime. E, atidžiai sekti, kaip valstybėse narėse įgyvendinami tam įgyvendinamos tam tikros supaprastinimo teisės nuostatos, nes matome, kad valstybės narės taip skirtingai jas interpretuoja, kad vėlgi iškyla e, daug klausimų piliečiams. Ir tai yra tokia problema, tokia opi problema, kad ją reikia būtinai minėti. Toliau e, norėčiau padėkoti ponui Pirker e, už tai, kad jisai paminėjo techninę automobilių priežiūrą. E, iš tiesų tai yra dar atviras klausimas. Iš tiesų jūs teisus. E, kas atsitinka tada, kai jie atmes tą e, registracijos pažymėjimą? E, Tai yra iš tiesų didžiulė problema ir mes turime bandyti spręsti tą problemą. Taip pat bijau, kad dėl įprastinės gyvenamosios vietos e, mes neužkirsime kelio senoms problemoms, nes jau ne pirmą kartą šiame komitete nagrinėjame ir žinome, kad pagal Italijos taikomą apibrėžtį dėl įprastinės transpor, e, gyvenamosios vietos e, kyla problemų kitoms valstybėms narėms, kaip tą įgyvendinti ir aiškinti valstybė, kitose valstybėse narėse. E, taip pat turime daryti viską, kad būtų pasitikėjimas kad tuo, kad visose valstybėse narėse bus laikomasi tam tikrų kažkokių minimalių normų ir e, standartų, nes e, tai yra jau sena istorija, kad tarp valstybių narių visuomet vyrauja tam tikras nepasitikėjimas ar e, kontrolė jose vykdoma taip, kaip turėtų būti vykdoma. Taip pat manau, kad šita problema turi taip pat ir įtakos tam, kaip yra tvarkomi draudimo e, įvairūs dokumentai nelaimingo atsitikimo avarijos atveju ir dažnai trūksta tam tikrų dokumentų ir keliamos panašios problemos. Taigi apie tai taip pat reikia kalbėti ir baigdama norėčiau pasakyti, kad mm, abejoju, ar mūsų lauks didžiulė krūva įvairių registracijos liudijimų ir pažymėjimų, tačiau galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu studentas studijuojantis užsienyje neperegistruoja e, transporto priemonės, e, dėl to, kad jie išsiunčia tuos debark vadinamosius pažymėjimus, tačiau jie niekuomet negrįžta. Aš nenoriu kalbėti apie visus europiečius Briuselėje, tačiau e, dažnai susiduriu su tokia problema, kad e, ir nemanau, kad mus užgrūs didžiulė, didžiulė uh, kažkokių registracijos pažymėjimų ar liudijimų griūtis, tačiau būtų svarbu, kad viskas vyktų pagal esamas taisyklės. Jeigu bus įtrauktos duomenų apsaugos nuostatos, aš tuo taip pat džiaugčiausi, tačiau norėčiau pirmiausia koncentruotis į mano pirmą paminėtus klausimus. Dėkoju. Prieš suteik, suteikdama žodį ponui Vandal norėčiau pasveikinti 15 studentų grupė, jie yra iš viešo administravimo instituto e, Laidenė. Taigi sveikinu Jūs, o dabar žodis tau, Piterį. E, ja, voorzitter, dank u wel. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų frakcijai iš tiesų tai šie pasiūlymai yra labai svarbus. Kaip pasieksime E, vidaus rinkos, kaip priartėsime prie piliečių, būtent šitie pasiūlymai padeda mums siekti šių tikslų, todėl mes palaikome šį pranešimą. Taip pat norėčiau sulaukti komisijos reakcijos į tam tikrus pakeitimus, ypač tuos pakeitimus. Atrodo, kad yra tam tikrų techninių problemų. No ir taip pat nėra vertimo į prancūzų kalbą. Yeah, when there is no French eh, interpretation, I have to stop, of course. Well, I couldn't possibly comment, Pete. Uh, I don't know whether we can get it sorted out. Nežinau, ar galime išspręsti šią problemą. It appears that the German is it clear it's, it's enough? Okay. okay. Atrodo, kad vokiš, vertimo į vokiečių kalbą negalima girdėti dėl techninių trūkdžių, o pra, vertimo į prancūzų kalbą iš viso nėra. Kažkuri kabina matyt nukirto prancūzų kabiną. Galbūt reiktų dabar pat, patikrinti čia nėra Eurovizijos dainų konkursas. okay, Peter, can we try again now, please? Piteri, gal bandykime dar kartą. Gal aš kalbu per garsiai? Ne. Tai yra kažkoks šalutinis garsas. Uh, voorzitter, ik begin even opnieuw. Um... Atrodo dabar viskas gerai, ponė pirmininkė, pradėsiu dar kartą. Norėčiau pasakyti, kad Šie pasiūlymai mūsų frakcija yra labai svarbus, nes e, jie yra susijęs su tuo, kaip mes bandome plėsti vidaus rinką ir priartinti ją prie piliečių ir taip pat e, norime. E, mažinti kliūtis Europoje. Taigi mes palaikome pranešėją, tačiau turime konkrečių klausimų komisijai dėl pakeitimų, dėl pakeitimų, kuriuos siūlo pranešėjas, dėl e, naujojo reglamento. Ir e, Čia norėčiau paminėti septintąjį pakeitimą dėl e, pardavėjo registravimo. Čia siūlomas maksimalus laiko terminas trijų mėnesių. Bet iš tiesų dabar prekyba automobiliais e, yra to, tam tikroje stagnacijos būsenoje ir netgi per žymiai mažiau parduodama naudotų automobilių, todėl mano klausimas būtų, ar tie trys mėnesiai nėra per trumpas laikas ir norėčiau užduoti konkretų klausimą komisijai, ar nėra taip, kad pranešėjo pasiūlymai pirminį reglamentą daro žymiai sudėtingesnį. Dėkuoju toliau ponas Kork. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti kolegoms, mano problemos jau buvo iškeltos. E, pagrindinė problema tikriausiai būtų e, nuoseklumo problema ir sąsajos su direktyva dėl techninės automobilių priežios ir čia kyla problemų dėl automobilių savininkų ir dėl e, naujos papildomos e, techninės priežiūros ir manau, kad e, tai keltų problemų ir norėčiau dėl šitų pasiūlymų balsuoti dėl viso bloko. E, matau, kad yra komisijos atstovas ponas Borker, Gorker. E, sveikiname jūs atvykusius į mūsų komitetą, nes mes visuomet draugiškai sutinkame jūsų generalinio direktorato atstovus. padėkoti kolegams už pastabas. Manau, kad didžiausia problema susijusi pirmiausiai su pasitikėjimu. Jeigu turėtume laukti, kol bus patvirtintas e, kelių transporto saugos paketas, tai viskas užtruktų šiek tiek ilgiau. Manau, kad mes privalome dalyvauti tame apmąstymo procese ir galime tikėtis, kad kuomet viso Europoje bus patvirtintos e, kelių transporto saugos e, nuostatos, tai reikės po to dar įgyvendinti ir jų laikytis. Aišku, galime uh, ir tokį kelią pasirinkti, tačiau jeigu taip ilgai lauksime, kol šios taisyklės bus įgyvendinamos, po to bus patikrinta ir įsitikinta, ar visos valstybės narės jų laikosi, tai aš manau, kad mes turėtume čia pademonstruoti šiek tiek pasitikėjimo avansų, kad šios taisyklės po to, kai bus patvirtintos, bus ir įgyvendintos, o šią administracinę ir finansinę <clears throat> naštą supaprasinti ir palengvinti piliečiams privalome dabar, neatsisakydami savame suprantama mūsų siekių susijusių su kelių eismo sauga. Aišku, apie tai galima diskutuoti, aš nekantrai laukiu būsimų pakeitimų pasiūlymų, aš šiaip noriu padėkoti už e, mano nuomonėje pareikštą bendrą pritarimą. Ačiū uždėmesi. Pone Manhalinai, dėl vadimo tvarkos norėjote? Mandalinai. Pirmininkė, aš e, nenorėčiau komisijai sunkinti gyvenimą, tačiau aš dėl septinto pakeitimo, kurį pranešėjas pakeitė, <clears throat> uždaviau aišku klausimą e, dėl e, E, registracijos tvarkos, jeigu negalite atsakyti į žodžių, galbūt raštų galėtumėte atsakyti dabar pirmininkė, e, pirmininkės komisijos atstovai. Dar kartą steikia žodis, trumpai paminėjau, kad dabartinėme komisijos pasiūlyme veikiau sumo pasitelkti deleguotus teisės aktus ir Mes e, kol kas nemastėme dar apie e, profesiniams reikmėms naudojimo transporto priemonių registracijos laikotarpiu, tai dar reikės apie tai pasvarstyti. Gerai. Spalio 16 dieną baigėsi pakeitimų teikimo terminas, balsuojama transporto komitete bus lapkričio 27 dieną, kol kas nežinome, kada bus balsuojama IMKO komitete. Tačiau pirma svarbiausia data, gautinės pakeitimų teikimo terminas baigėsi spalio 16 dieną. Ačiū, kitas darbo tvarkės punktas ir oro uostų paketas laiko tarpsnių paskirstimo oro uostuose bendrusios taisyklės, ponas Udžijas yra pranešėjas, jam suteiksime žodį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už tai, kad pateikėte tiek daug pakeitimų, jų yra daugiau nei 300 ir tai įrodo tai, kad visos frakcijos E, suvokia, kad šis teisės aktas dėl laiko tarpsnių paskirstimo yra labai svarbus. E, nemanau, kad yra laiko nagrinėti visus atskirus pakeitimus. Noriu iš karto atsiprašyti kolegų, kad nenagrinėsiu visų pakeitimų, bet noriu pasakyti Jums, kad galite kreiptis į mane, jeigu turite kažkokių klausimų. Taip pat e, vyksta posėdžiai su šešėliniais pranešėjais. Beje, jiems norėčiau visiems padėkoti ir taip pat galime dvišalių pagrindų pagrindu aiškintis tam tikrus dalykus. Pakeitimai, kurie pateikti, yra susijęs su opiais šio teisės akto klausimais. Ir čia yra kalbama apie 85 procentų e, naudojimo ribą ir taip pat e, apie tarifus, kurie šiuo metu galioja. Ir taip pat e, problemos dėl tų kliučių, kurias daro oro uostai, tai yra dėl tam tikrų apribojimų oro uostuose atsirandančios kliūtis. Manau, kad visi e, susiję su šiuo klausimu, visos institucijos turėtų ieškoti e, kompromisų ir tas kompromisas turėtų kiek įmanoma mažiau apkrauti oro uostus ir kita vertus padėti civiliniai aviacijai. Taigi viską, ką darome šioje srityje, reikia daryti e, labai atsakingai ir turime bendradarbiauti su komisija. Ir kartu su komisija bandyti e, patenkinti visus reikalavimus, kurie turėtų pagerinti civilinės aviacijos ir apskritai aviacijos situacija ateityje. Taigi mes turime rasti kompromisą, taip pat turime ieškoti kompromiso su taryba ir ypač dėl tų esminių šio teisės aktų klausimo. Visų pirma, dėl. E, tos ribos, nuo kurios būtų galima prašyti laiko tarpsnio ir taip pat dėl e, laiko tarpsnių serijos skirimo. E, Komisija numato šį teisės aktą patvirtinti lapkričio 6 dieną, e, taigi mes neturime daug laiko, mums liko du techniniai susitikimai, taip pat dar norime surenkti šešėlinių pranešėjų susitikimą Strasbūrė spalio 26 dieną šiuo klausimu. Na, o dabar pereisiu prie pagrindinių temų. Norėčiau pakalbėti apie laiko tarpsnių serijų E, ilgį. Visos frakcijos reagavo į šį komisijos pasiūlymą ir visos frakcijos mano, kad reikia pakeisti šiek tiek šio teisės akto, šio pasiūlymo turi, e, turinį. E, ir tas serijų skaičius turėtų būti 15 vasaros sezonų ir 10 žiemos sezonų. Ir taip pat tai turėtų būti skirstoma atsižvelgiant į vietos taisyklės, kuomet yra atsižvelgiama į e, tam tikro oro uosto atitinkamą situaciją. Kalbant apie vasaros sezoną ir apie žiemos sezoną, reikia e, pabrėžti tokį dalyką, ir į tai atkreipė dėmesį ir kolegos. E, visų pirma, reikia išsaugoti tam tikrą nuoseklumą, jeigu kalbame apie laiko tarpsnių serijas. Jeigu yra kalbama apie laiko tarpsnius paskirtus anksčiau, tai tuomet E, oro bendrovė turėtų e, turėti penkis, penkias iš eilės paskirtas laiko tarpsnių serijas. Jeigu ji ne, negauna penkių iš eilės e, serijų, tai tuomet ji praranda tuos laiko tarpsnius. Taip pat reikia kalbėti apie laiko tarpsnių paskirstimo kontrolę ir taip pat reikia atsižvelgti tai, kad tas laiko tarpsnių ilgis būna skirtingas. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mes visi susijame, sutarėme dėl to, kad reikia išbraukti savoką tinklo oro uostas ir tai yra susijęs su tuo, kad e, duomenys turėtų būti perdodami per Eurocontrol, e, Eurocontrolės instituciją. O jeigu čia dar e, įtrauksime kažkokius papildomus kažkokias papildomas institucijas ar papildomus veikėjus, tai situacija darysis dar sudėtingesnė. Kalbam, kalbant apie oro uostų koordinavimą, e, yra e, tam tikros komisijos siūlomos sąlygos, e, jeigu norime e, oro uostą vadinti koordinuojančių oro uostų. Ir čia taip pat reikia kalbėti apie komisijos kaip tinklų valdytojos vaidmenį. Manau, kad dėl šio klausimo gal ir nereikia siekti kompromiso. Taip pat svarbus dalykas yra tai, kad reikia siekti didžiausio įmanomo skaidrumo vykdant e, aviacijos politiką ir to reikalauja visi kolegos, e, visi pakeitimai e, šią temą yra, eina vienodą linkmę, yra siūloma kiek įmanoma daugiau nepriklausomumo, bet taip pat ir daugiau skaidrumo, kalbant apie koordinavimo duomenų valdymą. Ir tuos duomenys turėtų būti įmanoma gauti įvairiomis formomis, o ne tik tą formą, kurią siūlo komisija savo pasiūlyme. Taip pat norėčiau pasidžiaugti, kad šiame kontekste e, daug kolegų pateikė pakeitimus. E, pagal, per kuriuos reikalauja tam tikros finansinės ataskaitos. Tai yra, kad kiekvienam skrydžių sezonui oro uostai ir oro bendrovės turėtų teikti finansinės ataskaitas. Ir e, taip pat e, e oro uostai ir oro bendrovės turėtų gauti duomenis e, apie koordinatorius ir tie duomenys turėtų būti e, skaidrus. Toliau nuostata 1820 komisija čia siūlo taisyklę, e, kuri e, numato e, laiko tarpsnių paskirstimą nuo 18 iki 20 procentų. Ta, šį pasiūlymą komisijos kritikuoja visos frakcijos. Jos nori, kad toliau liktų 80 ir 20, o ne 85 ir 20, kaip siūlo komisija. Galbūt čia galima būtų rasti kažkokią alternatyvą, Ir svarbiausias dalykas būtų tas, kad reikia kiek įmanoma geriau panaudoti laiko tarpsnius oro uostose. Taigi, e, būtent e, į šį aspektą reikia atsižvelgti, kalbant apie komisijos pasiūlymą, nes čia ypač kalbama apie tuos oro uostus, kurie yra labai apkrauti ir bandoma pagerinti jų situaciją. E, visi EPP frakcijos kolegos pasisako prieš e, valandų maržų išplėtimą, o socialistai pateikia 284 pataisą, siūlo čia atitinkamą sankcijų sistemą, jeigu neišnaudojami paskirti laiko tarpsniai. Komisija pateikė poveikio vertinimą ir jisai e, galėtų būti naudingas ir galbūt e, pagal tą sankcijų sistemą būtų užkirstas kelias, kad e, įvairiam piknaudžiavimui, apie tai, ką kalbama 18 straipsnėje. Taip pat Man atrodo, kad labai svarbu išsiaiškinti teisinę laiko tarpsnio apibrėž... apibrėžti, nes mes esame įstatymų leidėjai čia Europoje ir labai svarbu rengiant teisės aktą turėti aiškes apibrėžtis, nes yra galimybės įvairiai techniškai interpretuoti tas apibrėžtis, ypač iš senesnių teisės aktų. Dauguma kolegų mano, kad reiktų siekti kompromiso dėl apibriešties, e, dėl kurios sutartų visi. Taip pat norėčiau e, atkreipti dėmesį į kolegės Eva Lichte, Evos Lichtenberg pasiūlymą. Jis pateikė 201 pakeitimą. Ir uh, Jame jinai kalba apie tai, kad laiko tarpsniai būtų skirstomi atsižvelgiant ar remiantis konkrečia laiko tarpsnio apibrieštimi. Toliau kalbant apie antrinę e, rinką, e, kai kurie kolegos, o ypač kolegos iš Prancūzijos, pateikė 250 pakeitimą ir čia yra kalbama apie galimybę e, naudoti antrinę rinką E, laiko tarpsnių rinką ir, ir čia atkreipiamas dėmesys į tai, kad šita galimybė jau egzistuoja kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau kita vertus tai turėtų taip pat būti grindžiama skaidrumo principu ir e, e, kalbant apie skraid, skaidrumą galima daug e, pakeitimų vertinti labai teigiamai, pavyzdžiui, 260, 269 pakeitimus, jų tikslas yra e, uždrausti e, įmonėms ar oro bendrovėms e, pardavinėti laiko tarpsnius ar keisti juos. 260 pakeitimas, 261 pakeitimas pasisako už tai, kad e, lėšos gautos iš prekybos laiko tarpsniais būtų skirtos oro uostų infrastruktūros gerinimui. Ir e, tas lėšas galėtų administruoti nepriklausoma institucija e, ir tokiu būdu būtų galima mažinti administracinę naštą. Manau, kad tai yra geras pasiūlymas. Na ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti už man skirtą laiką ir taip pat norėčiau pasakyti, kad manau, kad e, tikrai yra visi elementai, kurie padės mums rasti gerą kompromisą. Dėkoju. kad svarstydami šį klausimą turėtume nepamiršti, kad čia kalba eina apie labai trumpą procentinę dalį laiko tarpsnių. Ir mūsų veiksmų amplitudė yra čia pakankamai siaura. Man nepaisant to, kai kurie aspektai yra pakankamai svarbus Mes to įsitikinome išsiveržus ugnikalniui, kuomet sutriko aviacijos eismas, taigi, kad tokiais atvejais būtų galima kokias nors priemas pasitelkti ir jeigu būtų pradedami renkti kelimo leidimosi laiko tarpsnių aukcionai, tai būtina tokia atveju būtų laikytis atitinkamų aplinkos sauginių reikalavimų nes e, pagal dabartinius pasiūlymus į galimas problemas nepakankamai atsižvelgiama, kalbant apie apibrieštis e, tų laiko tarpsnių, tai daug buvo diskutuojama apie tai, galbūt tai yra tam tikras e, nematerialus turtas ir kaip, iš kuris atsiranda, kaip jį reikia paskirstyti, aš manau, kad reikėtų tai apibrėžti kaip viešai turtą ir paskirstyti tos tarpsnius remiantis skaidrumo ir viešumo kriterijais visuomenės naudingumo. Ačiū panai Debakerius, teikiam žodį. Ačiū pirmininkė. Dar du aspektai, kuriuos norėčiau pridurti. Pranešėjas kalbėjo apie būtinybę vairius aspektus atsižvelgti. Aš manau, kad mūsų diskusijos pirmiausiai, e, reikia tai pabrėžti, vyksta tarptautiniu lygmeniu, arba kad vyktų tarptautiniu lygmeniu, tuo tarpu mes čia savo sultise Europoje bandome virti. Todėl e, noriu, kad kolegos teikdami savo pasiūlymus atsižvelgtų į tarptautinį šio klausimo aspektą. Taip pat uh, Kitas aspektas susijęs su verslo aviacijos e, fondu. Nereikėtų šios struktūros įtakos e, verslo komerciniams skrydžiams pamiršti ir įtraukti į mūsų pasiūlymų bendrąją struktūrą privalome ir toliau teikti paramą verslo aviacijos skrydžiams. Ačiū ponas Baldvinas komisijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Aš e, Tikriausiai tikiuosi, kad nebus pasiūlymų įvertinimai pagal Eurovizijos taisyklės, nes priešingo atveju komisijai nulis taškų čia grėstų. Uh, Labai pritariu pono Udžijas pasiūlymams, tačiau komisijas šiuo atveju bando kuo geriau pasinaudoti oro uostų turimais pajėgumais. Esame pragmatiškai nusiteikę siekdami, kad sistema veiktų kuo veiksmingiau, geriau ir e, nedidesnėmis sąnaudomis. Toks yra mūsų modus operandi. Aš e, pasitenkinimu galiu konstatuoti, kad daugumai transporto komitetų narių mūsų teikiami pasiūlymai yra priimtini dėl skaidrumo, dėl aukcijonų, dėl e, laiko tarpsnių koordinatorių, nepriklausomumo. Mes e, nebandome čia iš esmės keisti sistemą, e, mes siekime pragmatiško požiūrio, tačiau Vertinant daugumą pakeitimų, matome, kad politinės frakcijos yra susirūpinusios, pavyzdžiui, dėl 85 ir 15, bei dėl pasiūlymų susijusių su laiko tarpsnių serijomis. kuriuose komentaruose, iš kai kurių komentaruose buvo, buvo įtamo pasiūlymų vertinti šios klausimus atskirai ir managrinėti dėl laiko tarpsnių serijų buvo siūloma e, tą seriją sudaryti iš septynių tarpsnių, tačiau e, ne visiems oro uostams e, tokie, tokios ilgesnės laiko tarpsnių serijos būtų priimtinos arba nepriimtinos priklausomai nuo atskirų oro uostų padėties, tačiau e, diskutuojant teoriškai, jeigu nustatytume bendrąją penkių laiko tarpsnių taisyklę, tuomet mes siūlytume, kaip ponai Fidanza ir Sosūlė, siūlė numatyti oro uostams atitinkamą galimybę prailginti tą laiko tarpsnių seriją, tai būtų naudinga tokiems oro uostams kaip Düsseldorfui, Lisabonai, Faro, e, Ciurichui, abiems Lono oro uostams, e, Ciuricho, kitiems ir e, tokiu būdu gautume ekonominės naudos. Mūsų analizė, jos rezultatai rodo, kad jeigu galėtume pailginti laiko tarpsnių seriją devyniose minėtos oro uostose, galėtume jo apyvartą 50 procentų padidinti. Tokiu būdu kiti oro uostai galėtų taikyti bendrai trumpesnių laiko tarpsnių taisyklę. Vis dėlto, pana pirmininkė, esame įsitikinę, kad būtina grįžčiau taikyti 85-15 taisyklę, nei dabar 8, galiojančią 80-20 taisyklę. Aš įvairiose diskusijose uh, Tačiau e, laikiausi pozicijos, kad taisyklė 85.15 prieštarautų tarptautiniai praktikai ir teisė, galbūt per porą minučių galėčiau į, e, e, tai pagrysti. Pirmiausiai, 85.15 taisyklės taikymas nesutrukdytų trečiosiams šalims taikyti 80-20 taisyklę savo operuojamiams skrydžiams. Taigi būtų e, keliama grėsmė saveikumui šiuo atveju. E, Europoje visi žino, kad oro uostai yra labiau užsikimšę e, nei kitur pasaulyje. Todėl tos padėties nauja taisyklė tikrai e, nepagerintų. Trečias dalykas, skrydžių bendrovės puikiai žino, kaip prisitaikyti prie e, taisyklių, kaip jas apeiti, ypač turint omenyje, kad tas taisyklės nebūtų taikomas visame pasaulyje. Taigi mes e, ir toliau dėsime pastangas, kad paaiškintume visiems, kad taisyklės 8515 taikymas net neštų jokios naudos ir nesumažintų, nesumažintų spūščių oro uostuose. Taigi norėjau atkreipti Europos parlamento dėmesį į šį aspektą. Dar e, keli komentarai dėl e, naujosios e, tinklo oro uostų kategorijos. Tai yra labai kontroversiškas klausimas, siekiant sukurti pigesnį sistemą valstybėms narėms, gauti duomenys susijusius su skrydžių dažnumu, su oro uostų pajėgumo e, aspektais, e, vieno dangaus e, programą įgyveninant reikės iškoti tam tinkamų būdų dėl laiko tarpsnių apibriešties ir su nusavybės susijusių klausimų. Mes nemanome, kad apibrieštis kažkokia specialiai yra būtina. Mes um, tai apibrėžiame kaip e, tam tikrą naudojimosi teisę pagal uh, atitinkamai nustatytas sąlygas dėl uh, aukcionų laiko tarpsnių naudojimo oro uostų veiklai finansuoti. Per pastarąjį tran komiteto posėdį mes konstatavome, kad galėtų kilti problema susijusi su antrinė prekyba ir tai sumažintų sistemos veiksmingumą, nes oro uostų išlaidos turi būti finansuojamos iš mokesčių surinkamų iš skrydžių bendrovių, o ne iš prekybos laiko tarpsniais. Taigi mes e, tokiu būdu e, įvedę atitinkamą aukcionų sistemą galbūt paragintume oro uosto operatorius tam tikrą dalį laiko tarpsnių pasilaikyti būtent tiems aukcionams. Ir tai galėtų būti labai. Dėl to galėtų kilti sudėtingų padarinių, pavyzdžiui, tokiems oro uostams kaip Düsseldorfo, nes oro uostai būtų suinteresuoti užsidirbti daugiau pinigų ir tai e, turėtų neigiamų pasiekmių skrydžių srautaus ir e, intensyvumui. Atsiprašau, pirmininkė, kalbėjau pakankamai ilgai. Prieš teiktam žodį ponai Udžijas noriu pasakyti ponai Baldvinui, kad skrydžių bendrovės yra išplatinusios laišką, kuriame kalbama apie tai, kad jeigu būtų patvirtinta 85-15 taisyklė ES oro uostose, tai skrydžių bendrovės galėtų pakankamai imtis vienašališkų veiksmų. Ar ką nors žinote apie tai? E, nes šį laišką inicijavo JAV skrydžių bendrovės ir aš manau, kad mums reikėtų čia dabar dar papildomai kovoti su JAV e, bendrovėmis skrydžių Spinkas Kalas gavo atitinkamą laišką e, Nikalijo pasirašytą. E, Šiau kaip jau minėjau, e, kad ši taisyklė kaip nors įtakotų trečiosios šalyse galiojančią tvarką, ypač jungtinėse valstijose, E, yra nustatytos atitinkamos taisyklės e, ir jos yra taikomos. Mes, aišku, nusiusime mandagų atsakymą šį klausimą ir e, jame pareikšime savo pasirengimą tolesnėms diskusijoms, tačiau aš, tačiau aš nemanau, kad šių diskusijų išdavoje galima pasiekti apčiuopimo rezultato. Pana Udžijas, suteikiamas žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė šiuose diskusijose. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad vertinu konstruktyvų ir atsakingą visų frakcijų ir visų pasisakiusių kolegų požiūrį. Ir aš pritariu šitam e, požiūriui atrodo, kad komisija dėl kai kurių aspektų e, yra labai stipri, labai tvirta, tačiau kai kurios, dėl kai kurių aspektų ji yra pakankamai lanksti. Taigi manau, kad mes galėsime parengti kompromisinį pasiūlymą ir manau, kad darbas ties šio teisės aktu vyksta tikrai labai gerai ir aš nenorėčiau dabar ilgai kalbėti, nes jau pradžioje e, įvadinė savo kalbą ilgai kalbėjau, tačiau vis tik tai noriu pasakyti keletą dalykų dėl tam tikrų aspektų, kai kurių aspektų aspektų aš nekomentavau, pavyzdžiui, komercinės aviacijos. Tačiau dėl šio klausimo esu visiškai atviras, galėtumėm įtraukti ir tokias nuostatas dėl to, kad tai yra svarbi aviacijos dalis e, ir jie aišku yra svarbi visai e, transporto sistemai. Taip pat integruotų bilietų e, klausimas, tai yra bilietų, kurie tuo pačiu metu yra ir E, lėktuvo ir traukinio biletai. Tai taip pat yra geras pasiūlymas ir aš esu atviras šiuo klausimu. Ir taip pat yra dar matyt kažkokiu aspektu, kuriuos turėsime išsiaiškinti, pavyzdžiui, klausimas dėl suderinamumo to sprendimo, kurį priimsime mes ir to ką e, daro ne Europoje esantis oro uostai. Čia reikės ieškoti sprendimo, kažkokio sprendimo, ieškoti kažkokios sistemos, kuri e, neizoliuotų Europos nuo kitų pasaulio šalių, bet e, sujungtų Europą su kitomis sistemomis aišku, mes netoleruosime kažkokių grasinimų, nesvarbu iš, iš kur jie ateis. Mes esame įstatymų leidėjai ir mes oriai e, vykdome savo darbą ir giname e, visų pirma ES piliečių interesus ir tų e, institucijų, kurias mes atstovaujame interesus. Ir tai nereiškia, kad yra skelbiamas karas, tai reiškia, kad mes esame atviri dialogui ir aš pats asmeniškai taip pat esu atviras dialogui, tačiau ir toliau vykdysiu savo darbą ir mm, šešėliniai pranešiai, kurie puikiai bendradarbiavo, eina taip pat tą pačią linkmę. Norėčiau priminti, sako pirmininkas, kad balsuosime lapkričio 6 dieną. E, plenarinėje sesijoje šį klausimą nagrinėsime gruodžio mėnesį, nes Tai yra vadinamasis oro uostų paketas, kurį sudaro dvi dalis ir čia buvo viena iš dalių. Dėkoju ponui Udžijas ir mes baigiame nagrinėti šios dienos darbo tvarkę. Koordinatorių posėdis numatytas penktą valandą. Norėčiau priminti e, visiems e, komiteto nariams, kad rydienos mūsų posėdis vyks kitome, kitoje salėje, tai bus A3G3 salė, taigi pasimkite visus dokumentus ir rytoj ryte ateikite į A3G3. Taigi baigiame šios dienos posėdį, o su koordinatoriai sustiksime penktą valandą. Ačiū.